prima di dar via alla sessione plenaria vorrei esprimere prieš pradedant plenarinę sesiją pirmiausia norėčiau e norėčiau non si ferma il genocidio dei aš norėčiau dopo l'assassinio di un sacerdote